taisyklės, todėl ši interpretacija laikoma patvirtinta. Dar vienas pranešimas. Prancūzijos institucijos pranešė, kad ponia Kristin Revo Delon Onechva pakeičia poną Dezirą nuo balandžio 9 dienos e, pagal Europos parlamento narių rinkimo taisyklės visuotinių rinkimų būdu 71 straipsnį ir parlamento darbo tvarkos taisyklės. Taigi parlamentas patvirtina, kad ponas Revo yra išrinktas nuo balandžio 14 dienos Europos parlamento nariu ir pagal 32 darbo tvarkos taisyklę. Jeigu nebus nustatyta jokių pažeidimų, ponas Revo užims parlamento nario vietą. E, jis kol kas yra patvirtinęs, kad jis neužima jokių pareigų, kurios netitiktų parlamento nario pareigų. Taigi, pradedame diskusiją šiandien. Pirmasis klausimas ir e, bendros diskusijos dėl bankų sąjungos. Čia kalbėsime apie Hökmarko pranešimą.